Bene, iniziamo questa riunione. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų darbus. Išklausysime trumpą Europos išorės veiksmų tarnybos pranešimą rengiantis druo komandiruoti į Filipinus. Uh, Pagal mūsų planus e, turėtume e, siūsti į Filipinus ad hoc delegaciją. Tai būtų daroma 17-23 Liepos dienomis. Apie tai esame informavę e, Filipino ambasadą Briuselėje ir e, Senato e, pirmininką. E, Pastarasis pateikė atsakymą, kad yra pasirengęs priimti duo delegaciją Maniloje. Pagal mūsų programą turėtume susitikti su vyriausybės atstovais, parlamento nariais, profsąjungų bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovais. Uh, E, turėtumėm aptarti vyriausybės ir ginkluotų grupuočių taikos procesą, e, žemės reformą, problemą susijusią su narkotikais, žmogžudystėmis, e, darbuotojų teisėmis, migrantų darbuotojų situaciją. Ir į šią misiją vyks aš pats EPP e frakcijos atstovas Adamas Koša, e, ponas Kovačevas iš socialistų ponas Saraja e, ir Weidenholzer ir iš EKR Hansas Olafas Henkel. Norėčiau kreiptis į Europos išorės santykių tarnybą, kad mums pateiktų daugiau informacijos apie pokyčius Filipinuose, apie santykius tarp ES ir Filipinų bei apie mūsų galimybės apsilankyti šioje šalyje. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui David e, Daly. Ačiū pirmininkė. E, visų pirma, mums labai malonu, kad e, jūs organizuojate šį svarbų vizitą Labai svarbu, kad būtų organizuojamas jūsų dialogas be mūsų vedamo dialogo. Žinia, kad ES institucijos veda e, arba ves dialogą su Filipinais. E, Maniloje bus organizuotas aukšto rango pareigūno e, susitikimas. Liepos mėnesį taip pat bus organizuojama ir misija jūsų misija. Ir visa tai yra labai svarbu. Jūsų įvardinti klausimai yra e, tikrai labai svarbus. Jūs e, žinote, kad e, mums e, kyla e, kelia nerima, kad e, kovojant su narkotikais yra e, fiksuojamas labai didelis žmogžudyščių skaičius. Mes suvokiame diskusijas dėl e, E, mirties bausmės, e, dėl e, amžiaus ribos sumažinimo, taikant mirties bausmę. Mes vedame dialogą šiais klausimais su Filipinais. Be kita ko, mes taip pat žinome, kokia yra situacija skirtingose šalies dalyse, kokie konfliktai ten vyksta. Uh, Ir be abejo, mes remiame pastangas, kad e, siekiant sutvarkyti šiuos konfliktus, padėti jiems tašką. Daug dėmesio skiriame taikos procesui, į kurį yra įsitraukęs Filipinų prezidentas. Dabar aš norėčiau suteikti žodį ambasadoriui Jesenui, kuris pateiks jums naujausią informaciją. Ačiū Kaip ir kolega sakė, jūsų organizuojamas vizitas yra labai e, puikiai organizuojamas, tai yra tinkamu laiku, nes bus organizuojamas aukšto e, rango e, pareigūnų sustikimas, taip pat dar vienas svarbus sustikimas įvyks rūpjūčio mėnesį. Taigi džiugu, kad yra organizuojamos diskusijos tarp, abi, tarp dviejų parlamentų. Kai buvo patvirtinta pirmoji rezoliucija, tuo metu e, kilo labai intensyvės diskusijos pačiuose Filipinuose apie poveikį, apie e, šios E, rezoliucijos, kurią patvirtino Europos parlamentas e, prasme. Mes e, tuo metu sakėme, kad stengsime sustiprinti kontaktus tarp dviejų parlamentų ir šiuo atžvilgiu džiugu, kad jūs organizuojate į Filipinus vizitą. Labai svarbu, kad abiejų pusių politikai išsaugotų atvirą, sąžiningą dialogą ir tai yra tiesiog puikia galimybė tai daryti. Dėkuoju. Ačiū Jums. Džiugu, kad dalyvauja ir Filipino ambasados atstovai. Ir jeigu ambasadorius norėtų pasisakyti, norėčiau suteikti žodį ponui Amarkets, kad jis pristatytų savo nuomonę dėl organizuojamo vizito. Mm <coughs> -mm. Much, Ms... Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad paminėjote mane. Pirmiausia, norėčiau tik tai patikslinti, nesu ambasadorius, esu antrasis sekretorius. Šiuo metu ambasadorius netvyko. Nėra ambasadoriaus Belgijoje apskritai, Alanda Niega, e, laikinasis e, reikalų patikėtinis vadovauja mūsų ambasadai. O dėl šio vizito mes e, norime pažymėti, kad e, prezidentas galės priimti parlamentą siūlomiomis datomis 17 arba 18, 17 ir 18, 17 e, ir 20 dienomis. Taip pat, kaip žinia, parlamentas, tiksliau Filipinų kongresas, neposėdžiaus tomis dienomis. Tai galbūt nebus lengva susitikti šiek tiek su parlamentarais, bet prezidentas paminėjo, kad jis bus pasirengęs su jumis susitikti. Taigi mes laukiame galimybės išgirsti daugiau detalių apie vizitą ir mes laukiame to vizito ir tikimės, kad jis bus sėkmingas. Ačiū. Le volevo fare una domanda. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Na, Aš ir nesakiau, kad jūs esate ambasadorius. Aš kalbėjau apie ambasados atstovą. Tačiau bet kuriuo atveju norėčiau jums palinkėti galbūt vieną dieną tapti ambasadoriumi. E, na, jūs kalbėdamas man nuskambėjote labai neutraliai, tad norėčiau tiesiog pasitikslinti dėl jūsų pozicijos. Mes E, pateikėme prašymą apsilankyti Filipinuose, gavome Senato pirmininko atsakymą ir e, mes norėtumėm susitikti ne vien tik e, susitikimus su Senato pirmininku, bet taip pat ir su vyriausybės atstovais, kad būtų galima daugiau sužinoti apie klausimus, kurie ką tik buvo įvardinti. Taigi norėčiau užduoti iš tai kokį klausimą. Ar ambasada e, aktyviai dalyvaus organizuojant šį vizitą, ar tiesiog jūs pasižymėjote, kad e, mūs, mes tiesiog lankysimės Filipinuose? Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ambasada mes prižiūrėsime labai atidžiai tą vizitą. Ir jeigu jei jums reikia administracinių rekomendacijų, esame pasirengę jums padėti išsirinkti viešbutį ir pateikti daugiau rekomendacijų. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad ES delegacija Maniloje irgi tą galės padaryti, kadangi mes dirbame čia Briuselėje ir toliau čia dirbsime per visą apsilankymą. Jūsų lankymosi metu, tai mes stebėsime padėtį labai atidžiai. Ačiū. Mi scusi, ma voglio ritornare sulle cose che lei ha detto. Na, norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs pasakėte. Mes nevykstame į Filipinus kaip turistai. Mes vykstame kaip politikai. Todėl norėčiau dar kartą pakartoti, kad e, kreipiamės į jūsų šalį, e, gavome atsakymą iš e, Senato pirmininko ir norėčiau sužinoti, ar ambasada bendradarbiaus, kad mes galėtumėm susitikti su vyriausybės atstovais. Tai aišku, turite derinti jūs su savo valdžios atstovais. Jeigu aš turiu surasti vietą, kur apsistoti, galiu tuo pats pasirūpinti. Yra parlamente netgi atitinkamos kelionių tarnybos agentūros. Of course, uh, if... Žinoma, jeigu yra konkrečių žmonių, su kuriais norite susitikti, mes žinoma perduosime. Uh, tą norą vidaus reikalų ministerijai, bet tiksliai negalime garantuoti, kad mūsų priekybos ministras, sekretar, sekretorius Lopesas, mes galbūt galime suorganizuoti susitikimą su priekybos ministerija ir taip pat galime suorganizuoti susitikimus su buvusiu Senato pirmininku Edgardo Angara. Ir jis taip pat buvo paskirtas specialiu pasiuntiniu mūsų prezidento ES, tai jūs tikriausiai norėsite su juo susitikti, kadangi jisai buvęs parlamentaras, jo sūnus taip pat šiuo metu yra senato narys. Dėkoju. Bėgi. Le, noi abbiamo in realtà. Reikia pasakyti, kad kai kurios prašymus jau pateikėme, bet e, jūs e, dabar patvirtinote, kad aktyviai dalyvausite organizuojant tą vizitą ir mums e, džiugu girdėjote. Taigi susisieksime su jumis, kad jūs galėtumėte pasirenkti mūsų vizitui. ir kad, e, na, kaip ir būtų organizuoti tie susitikimai, kurių mes pageidaujame. Ar yra kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Soraja. Gal jūs norėtumėt pasisakyti ar ponas Koša? Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Anya pirmininkė, kolegos. Taip pat e, kreipiuosi ir į Filipinų ambasados atstovus. Norėčiau atkreipti dėmesį vieną dalyką. Mes esame komitetas atsakingas už Europos e, už žmogaus teisės Europos parlamente. Mes neteisėme jūsų šalies, mes tiesiog norime sužinoti, kokia yra padėtis dėl žmogaus teisės jūsų šalyje. Mes norime tiesiog prisidėti, kad padėtis dėl žmogaus teisų jūsų šalyje pagerėtų. Norime su jumis pasidalinti politinę patirtimi, žiniomis. Dėl to būtų labai svarbu, kad jūsų ambasada perdotų tą informaciją jūsų šaliai. Mes norime vesti dialogą lygiamis teisėmis su Filipinais. Ir tai yra labai svarbu, norint pagerinti žmogaus teisų padėtį visame pasaulyje. Ačiū. Soraya. Soraya. Thank you. Ačiū. Aš atsiprašau, šiek tiek pavėlavau, buvau kitame svarbiame susitikime. Aš norėjau jūsų paklausti. Nežinau, apie ką jūs kalbėjote, kol manęs nebuvo. Tikiuosi, kad nekartosiu dabar to, kas jau buvo pasakyta, bet kadangi e, esame parengę rezoliuciją apie Filipinus ir aš per Facebooką socialinę žiniasklaidą susilaukiu daug grasinimų po tos rezoliucijos. Dėl dėlimo. Nes aš norėjau, kad ji būtų išlaisvinta. Ir kad bent jau būtų surinktas tinkamas tyrimas. Nežinau, bet man atrodo, su senatoriu dėlima yra atitinkama byla. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, kaip buvo sureaguota į mūsų rezoliuciją ir kaip mes, Europos parlamentas, bendradarbiaudamas su kitomis valstybėmis už ES ribų, galime, kar, galėtumėme kartu geriau suprasti žmogaus teisų padėtį ir užtikrinti didesnę pagarbą joms. Taip pat ir pagrindinės žmogaus teisės turiuomenyje, tai yra ir pilietinės teisės. Taigi mano klausimas būtų, kas nutiko po rezoliucijos ir kaip jūsų vyriausybė įvertino rezoliuciją, koks jums susidaro įspūdis. Ačiū. Prego. Thank you very much for your... Ačiū už klausimą. Gerbėme Europos parlamento narę. narę. Pone Post, aš apgailestauju, kad jūs gavote tokių grasinimų, susilaukite tokių atgarsių, bet ta byla iš tiesų yra labai aukšto rango byla ir labai politikuojama tos bylos atžvilgių, bet vis tiek tai yra byla ir Mūsų vyriausybės vertinimu tai yra, viskas yra teismų rankose, tai yra atskira valdžios dalis ir būtent teismai ir nuspręs, kokia yra situacija. Ponios dalyma advokatai labai geri ir jos teisės yra gerbiamos ir yra teismo procesai nuolatos stebimi ir prižiūrimi. Dėkoju. Thank you. Please. Yes, and uh, what is... Taip, tai kaip jūsų vyriausybė sureagavo į rezoliuciją? Kokia buvo reakcija? Official... Aš neturiu dabar oficialaus pareiškimo paranka, aš galėsiu jį atsiųsti jums, bet iš esmės bendroji mūsų vyriausybės reakcija, užsienio reikalų departamento reakcija bendrai buvo tokia, kad tai yra teismų reikalas. Tai yra atskira valdžios šaka ir norime, kad Europos parlamento nariai suprastų, kad e, reikia gerbti teismų procesus ir teismus apskritai kaip instituciją. Ačiū. Of course. Žinoma. Bene. Credo che avrà. Na, jūs tikrai turite gerų šansų tapti ambasadoriumi. Jūsų atsakymai yra labai diplomatiški. Ką galėčiau pasakyti? Baigime nagrinėti šį klausimą e, dėl vizito į Manilą Liepos mėnesį. Ačiū Filipinų ambasados atstovams. Aš esu įsitikinęs, kad jūsų dėka mūsų vizitas bus puikiai organizuotas. Ačiū ES ambasadoriui Maniloje už pateiktą informaciją. Mes kreipsimės į Jūs pagalbos, kai atvyksime į Filipinus Liepos mėnesį. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Daly už tai, kad atvykote čia ir kad pasisakėte ne vien tik apie Filipinus, bet ir tai, kad dalyvavote diskusijose ir dėl kitų problemų. Ačiū visiems. Ir dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, bet tai padarysime po dešimties minučių. kavos pertraukėlę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

Bene, possiamo iniziare. Gra- Gerbiami kolegos, perkėme prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Jis yra susijęs su e, keitimusi nuomonėmis. Tarptautinės paramos kankinimo aukoms dienos proga. Taip pat bus pristatytos gairės apsilankimams kalėjimuose. Artėja tarptautinė paramos kankinimo aukoms diena. E, ji bus minima 26 birželio. Europos parlamentas visada siekia kovoti su kankinimais, su nežmonišku, e, žiauriu, e, orumą pavinančiu elgesiu. Europos parlamentas 14 metais patvirtino Dekaiserio pranešimą, kurio tikslas yra e, išnaikinti kankinimus pasaulyje. Taip pat buvo patvirtintas ir e, reglamentas dėl prekybos prekėmis, kurios gali būti naudojamos kankinimams. Sveikiname e, tai, kad išorės veiksmų tarnyba šiam klausimui skiria daug dėmesio. Pavyzdžiui, E, pereitais metais buvo organizuotas e, nevyriausybinio organizacijų forumas. E, tai buvo padaryta 16 metų gruodžio mėnesį. Šio forumo metu buvo minėtas klausimas išsamei aptartas ir mes laikomės nuomonės, kad jis turi tapti prioritetinio visoms ES atstovybėms. Taip pat sveikiname uh, 2014 metais Danijos ir kitų partnerių Čilės, Ganos, Indonezijos ir Maroko iniciatyvą e, dėl konvencijos prieš kankinimus. E, šios iniciatyvos yra tikslas, kad prie konvencijos prisijungtų visos pasaulio šalis iki 2024 metų. Aš labai linkiu, kad visi e, įskaitant ir Italijos nacionalinį parlamentą, kuo greičiau patvirtinti teisės aktą kovai su kankinimus. E, prie mūsų prisijungė labai e, svarbus e, ekspertai iš tarptautinių organizacijų ir kartu aptarsime labai mums aktualius klausimus. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį ponui Markui Kelly, kuris yra Europos kankinimų prevencijos komiteto pirmininkas. Kaip jūs e, žinote, e, šis komitetas e, priklauso Europos tarybai ir jis specializuojasi kankinimų prevencijos kontekste. Komitetui suteikti labai platūs įgaliojimai. Komitetas organizuoja vizitus sulaikymo vietose. Komitetas veikia jau 27 metus ir sukaupia labai daug patirties šio komiteto dėka e, Europos tarybos narės, kurios nėra ES narės, suvokia, kokia yra situacija jų šalyje. Todėl šio komiteto pastangos yra labai svarbios. E, todėl iš karto ir norėčiau suteikti žodį ponui Markui Kelį. Prašome. Um, ačiū, ponė pirminkė, gerbiami parlamento nariai, labai ačiū už galimybę pasikalbėti su jumis prieš keletą dienų, prieš prasidant tarptautiniai dienai, remiant kankinimų aukas. Pirmadienį, birželio 26 dieną. Daugelis iš jūsų, manau, žinote, mano organizacija, Europos tarybos organizacija, kurios aš esu vicepirmininkas, tai yra Europos kankinimų prevencijos komitetas, KPK, Kaip jūs sakėte, ponia pirmininkė, per pastarosius 27 metus KPK dirbo tam, kad stiprintų apsaugą nuo kankinimo ir nežmoniško ir e, žeminčio elgesio, kas įrašyta Europos konvencijose dėl žmogaus teisų trečiajame straipsnėje ir kitose įvairiausiose trukmėse priemonėse ir Europos įstatymuose. Mūsų dėmesys skirtas apsilankimams tose, tokiose vietose, kur žmonėms atiminėjama laisvė. Tai yra atimama laisvė, tai yra kalėjimai, policijos apylinkės, sulaikymų centrai, taip pat psichiatrinės ligoninės ir e, prieglaudos. Ir mes pastai ketvirtį amžiaus buvome gana užsiemęs iki birželio 19 dienos, tiesą sakant, komitetas bus įvykdęs daugiau kaip iš viso 413 apsilankimų e, didelio masto e, audito vizitų ir 169 e, e, vizitus per e, trumpą laiką. E, mūsų komiteto nuostatos reiškia, kad mes turime neribotą prieigą į tas vietas, kur žmonių laisvė apribota. Ir turime teisę kalbėtis privačiai su ten laikomais žmonėmis visose Europos tarybos 47 valstybės narėse. Ir tai, ponia Pirinkė, kaip jūs sakėte, reiškia, kad ženkliai apima tas šalis, su kuriamis duomisi komitetas ir kurios aktyviai veikia. 2016 metais, pavyzdžiui, KPK lankėsi Azerbaidžiane, Rusijos federacijoje du kartus ir vieną kartą daugiau dėmesio skiriamas buvo sulaikytų žmonių sulaikymo sąlygoms Šiaurės Kaukazo e, regione. Mes lankėmės Turkijoje ir kur lankėmės emiraliai kalėjime ir e, žiūrėjome, kaip, kokiamis sąlygomis yra sulaikyti laikome po band, perversmo bandymo 16 metais. 2017 metais buvo apsilankyta trečiose šalise, įskaitant Albaniją, Serbiją ir Turkiją, o iki šių metų pabaigos E, vyks pilno masto apsilankimai Jotkalnyje ir Ukrainoje, o greito reagavimo vizitai gali būti organizuojami, jeigu jie bus būtini. Iš 413 apsilankimų vykdytų iki šiol KPK ataskaitos dėl 360 tų vizitų yra paskelbti. Ataskaitos skelbiamos tik tai pritarus valstybei nariai, kurioje buvo lankytasi. Na ir laimėjai bent jau daugeliu atveju publikac, toks paskelbimas yra norma, o valstybės narės ne tik tai taiko standartinę praktiką paskelbti kiekvieną KPK ataskaitą ir vyriausybės atsaką, valstybės narės e, laiko automatinio skelbimo procedūrą. Tokių šalių skaičius taip pat padidėjo. Toks automatinis paskelbimas taikomas tuomet, kuomet valstybė paprašo bendro, pateikia bendrą prašymą pateikti e, visas ataskaitas ir atsakus. Ir kol kas 8 iš 47 valstybių narių e, taiko tokią procedūrą, įskaitant Moldovos Respubliką ir Ukrainą. Tikriausiai esate matę, kad Paskutinė ataskaita apie greito reagavimo vizitą Ukrainoje, įvykusi lapkričio mėnesį praėjusiais metais, e, buvo paskelbtas šių, šios savaitės pirmadienį pagal automatinę skelbimo procedūrą. Per apsilankimus mes kalbame su ministrais, e, e, aukšto rango pareigūnais, mes tikriname sulaikymo vietų sąlygas ir kalbame privačiai su sulaikytaisiais. Tai yra intensyvi stebėsnos veikla, kurio, kurios metu mes e, bandome surinkti, surinkti duomenys, kad galėtume būti informuoti apie pavojus kylančius sulaikytiems e, žmonėms e, arba apie kylančius kankinimo ar netinkamą elgesio su jais pavojus. Kadangi šių parlamento komitetas turi e, sulaikytų vietų portfelį ne ES šalise. Aš e, norėčiau pasikalbėti su jumis apie KPK darbą ir jūsų e, darbą ateityje. Ir šią prasme aš e, norėčiau pasidžiaugti neseniai parengta e, knygelė dėl gairių, dėl sulaikymo vietų aplankymo už ES ribų ir noriu pasidžiaugti to principingų požiūrių į svarbiausią žmogaus teisų principą - nepakenkti. Žinoma, mūsų komitetas nenori e, užsimti stebėsną vėl stebėsnos labui. Konvencija, pagal kurią mes veikiame, e, numato prievolę valstybės narėjams bendradarbiauti ne tik palengvinant mūsų vizitus, bet taip pat ir gyvendinant e, E, mūsų komiteto parengtas rekomendacijos po vizitų. Jeigu valstybė narė mano, atsisako bendradarbiauti ar pagerinti situaciją, kai mes pateikėme savo rekomendacijas, komitetas gali paskelbti viešai apie tai. Iki šiol e, tai ta ši priemonė buvo naudojama retai, tačiau vieši pareiškimai buvo paskelbti dėl situacijų trečios trečiuose šalise, skaitant, pavyzdžiui, Turkiją, e, praėjus amžiaus 10-metyje, o dėl Rusijos tris kartus - 2001-aisiais, 2003-aisiais ir 2007-aisiais metais. Kiekvienu atveju tai buvo daroma dėl situacijos e, Češienijos Respublikoje. Mūsų rekomendacijų gyvendinimas yra daugia šalių užduotis didžiausia atsakomybė tenka pačioms valstybėms narėms. Tačiau ne, politinės e, instancijos, pavyzdžiui, pralame, e, Europos tarybos parlamentinė e, asamblėja ir mūsų ministro organizacija turi suvaidinti svarbų vaidmenį, ypač kai mūsų komitetas pateikė pareiškimus viešai. Žinoma, šis komitetas ir jo komitetai bei pakomitetai taip pat gali būti svarbus formai apsvarstyti mūsų komiteto rekomendacijas. Na ir vis dažniau nacionalinės ir tarptautinės organizacijos, e, teismai, skaitant Europos žmogaus teisų teismą ir Europos teisingumo teismą, atsižvelgia į KPK e, vizitų e, rezultatus ir rekomendacijas, priimdami savo sprendimus. Leiskite man, baigiant trumpai pakalbėti dviem, e, apie dvi kitas teminės rytis, kurios galbūt gali būti įdomios mums visiems. E, kalinių, e, elgesys su kaliniais, kurie laukia teismo ir elgesys su nepilnamečiais, kurie laikomi nelegaliais migrantais. Mūsų metų ataskaita, kuri jums pateikiama taip pat, E, turi atskirą skyrių tokiam sulaikymui. E, paradoksas yra tai, kad nors teisėtai nekalti, nenuteisti dar sulaikyti žmonės laikomi dažniausiai blogiausiamis sąlygomis ES ir trečiosios šalise. Tai yra sisteminė problema, kuri kelia didelį pavojų nenuteistiems žmonėms, kurie laikomi nežmoniškomis ir žemiškomis sąlygomis. Na ir pagaliau, kai dėl sulaikymo žmonių, kurie laikomi nelegaliais migrantais, tai šiai temai mūsų komitetas skiria ypatingą dėmesį pastaraisiais metais. Migracijos srautai reiškia, kad žmonėms kyla blogo elgesio su jais pavojaus įvairiais jų kelionės etapais, įskaitant ir bandym, jų bandymą pereiti iš trečiųjų šalių į ES valstybės narės teritoriją apsauga, e, kuri, kurią siūlo Europos žmogaus teisų konvencija, taikoma visiems žmonėms esantiems Europos tarybos valstybių narių teritorijoje, nepriklausomai nuo to, ar jos yra ES narė ar ne. Ir mūsų komitetas ketina suvaidinti savo vaidmenį tam, kad ta politika taikoma šioje srityje neleistų mažinti Europos tarybos standartų, įskaitant tuos ir kuriuos skelbia mūsų komitetas. Pana pirmininkė, gerai parlamento nariai, tikiuosi, kad šis trumpas įžanginis žodis buvo pakankamas, kad suprastumėte, kokį darbą dirba mūsų komitetas ir kokios svarbiausios yra mums rūpimios sritis. Ir galbūt galėsime kai kurias idėjas toliau patirinėti e, mūsų pokalbio metu. Ačiū, ponai Keli už pateiktą informaciją. Dabar norėčiau suteikti e, žodį e, Barbarai Bach-Rain iš e, kankinimo prevencijos asociacijos. Prašome, jums skirta 80 minučių. Thank you, Mr. President. Uh, distinguished... Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Kankinimų prevencijos asociacijos vardu norėčiau padėkoti Jums e, už kvietimą. E, laukiant e, Liepos 26 dienos, kai bus minima tarptautinė paramos kankinimo aukoms diena. Šiais metais, lygiai prieš keletą dešimtmečių, 26 dieną buvo patvirtinta konvenciją kovai e, su kankinimais. Taip pat e, bus patvirtintas ir atitinkamas teisės aktas, e, kurio buvo sukurtas Europos kankinimo prevencijos komitetas. Taip pat prie konvencijos buvo patvirtintas ir protokolas, kuris yra pagrindas organizuoti vizitus kalėjimuose. Keletą žodžių apie mano organizaciją. Mes esame nevyriausybinė organizacija E, įsikūrusi Ženevoje, šiais metais e, švenčiame mūsų veiklos 40-metį. Mūsų asociacija buvo sukurta bankininkų 87 metais. Jo tikslas buvo padėti tašką e, slaptumui, e, kuris yra susijęs su kankinimais. Tuo metu e, tokia mintis visiems skambėjo utopiškai. E, Tačiau, e, kadangi e, Europos kankinimų prevencijos komitetas efektyviai veikia ir kadangi buvo patvirtintas atskiras e, komit, protokolas prieš, prie konvencijos, buvo suteikta galimybė visą tai įgyvendinti. Dabar trumpas e, video filmukas, e, kuriuo pristatoma mūsų asociacija. There's no sound. The sound is important. Mm-hmm. Okay. Well, I think if there is no sound, we just, I just uh, continue. This, this video is really... E, šis e, filmukas e, trunka dvi minutės, jį galite pamatyti taip pat ir mūsų internetinėje svetainėje. Taigi norėčiau paraginti jūs apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje ir pažiūrėti šį e, videofilmuką. Kalbant apie protokolo įgyvendinimą, tai tai yra pagrindinis mūsų darbas. Mes taip pat padedame tam, kad būtų sukurti nacionaliniai e, prevencijos mechanizmai. Kai tokie mechanizmai yra sukurtami, mes teikiame pagalbą mokymų ir švietimo srityje. Tačiau mūsų e, E, kankinimų prevencijos savoka yra platesnė. Mes siekiame taip pat, kad būtų gerinamos sąlygos sulaikymo vietose. Kaip jau minėjau, vienas iš mūsų tikslų yra pareng, padėti valstybėms narėms. Ir todėl mes esame parengę įvairių tam skirtų priemonių, e, kaip ir e, mūsų parengtas gidas. E, šis gidas buvo parengtas e, todėl, kad 2014 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl kovos su kankinimu, o e, į mus buvo kreiptasi tam, kad mes parengtumėm e, gairias Europos parlamento nariams lankantis sulaikymo vietose kaip Markas Keli sakė, kad e, šiaip kalba eina apie sulaikymo vietas, tačiau mūsų gairės yra daugiausiai yra skirtos kalėjimo, kalėjimuose, e, vizitams kalėjimuose. E, Markas Keli pasakė, kad KPK pagrindinė veikla yra vizitai sulaikymo vietose. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikrus skirtumus. E, prevencinės, e, tiksliau, kalbant apie KPK ir mūsų organizaciją, KPK e, gali bet kada apsilankyti kalėjimuose, bet kuriuo dienos ir nakties metu. Tuo tarpu mūsų organizacija turi prašyti leidimo. Taigi prieš organizuojant vizitą į tam tikrą vietą reikėtų išsiaiškinti, kokios yra e, tam sąlygos. Ar Dar vienas tai didžiulis skirtumas tarp mūsų ir KPK yra įgaliojimai. Šiaip mes esame prevencinės struktūros, mūsų tikslai yra ilgalaikiai ir kaip minėjo mūsų, mano kolega, mūsų tikslas yra tiesiog e, identifikuoti rizikos e, veiksnius, e, kurie lemia, sakykime, kankinimus ir dirbti su jais. Uh, Kalbant apie Europo, Europos parlamento vizitus trečiosiuose šalyse, tai jų tikslas tiesiog susipažinti su realybė, e, su, išsiaiškinti, kaip kaliniai yra laikomo, laikomi sulaikymo vietose ir kaip su jais elgiamasi. Taigi tokių vizitų metu tiesiog renkama informacija. Tuo tarpu KPK ir mūsų organizacija gali tokius vizitus e, organizuoti reguliariai. Bet kuriuo atveju atvykus į sulaikomo vietą reikia laikyti tam, tikrą, tam tikrų principų. Vienas iš principų tai yra nepakenk. Asmenys laik, yra laikomi kalėjimuose, jie yra pažeidžiami. Dėl tos priežasties Labai svarbu, kad lankytojai nesimtų jokių priemonių ar veiksmų, kurie keltų pavojų tokiems asmenims. E, vizitai, vizituotojai e, turi suvokti, kad e, sulaikimo vietose prieš kalinius gali būti pritaikyti represiniai veiksmai. Kalbant apie informacijos kurią pateikė e, sulaikyti asmenys, e, konfidencialumą. Tai yra labai svarbu, kad e, surinkta informacija nebūtų viešinama. Kalbant apie gidą, gida yra. Kida sudaro kelios, keli skyriai. Visų pirma, kalbama apie tai, kaip tas vizas turi būti organizuojamas, toliau yra kalbama apie tai, kaip jis turi vykti ir toliau kalbama apie tolesnius veiksmus. Aš apie patį gidą nekalbėsiu, Tiesiog norėčiau atkreipti e, keletą dalykų susijusių su atskirais e, skyriais. Kodėl tie e, vizitai turėtų būti organizuojami? Tam, kad būtų skatinamos žmogaus teisės trečiosiuose šalyse. Lankytis kalėjimuose galima taip pat ir dialogo dėl žmogaus teisų kontekste žmonėms iš išorės e, svarbu turėti galimybę apsilankyti e, sulaikymo vietose, išsiaiškinti, kas ten vyksta. Tačiau taip pat reikėtų išsiaiškinti, kokia yra visos misijos e, esmė. Ar tikslas yra pamatyti, kokios yra sąlygos, ar susitelkti į konkretų klausimą, pavyzdžiui, žiūrėti, kokios yra medicinos priežiūros pas, e, paslaugos ar, pavyzdžiui, sakykime, e, konkretaus asmens, e, kaip pavyzdžiui, Julijos Temošenko atvejis. Kai dėl pasirengimo vizitui, tai labai svarbu visų pirma prieš atvykstant į vietą turėti konkrečios informacijos. Kai dėl komandos, Nežinau, kokios yra jūsų praktikos rengintis vizitams. Tačiau mm, remiantis mūsų patirtimi, e, vizito metu turi dalyvauti nedaugiau nei du e, žmonės. O jeigu yra didesnė grupė, ji turi veikti kaip komanda. Dėl pačio vizito organizavimo yra numatyti tokie standartiniai etapai. Visų pirma, reikia susisiekti su e, administracijos atstovais, vėliau e, susitinkama su sulaikytaisiais asmenimis ir po to organizuojamas toks bendras e, apibendrinimas. Vizitų metu yra tiesiog įsiaiškinti, kokia yra realybė, todėl reikia tiesiog atkreipti dėmesį į daug dalykų, pavyzdžiui, netgi į tai, ar yra triukšmas, ar yra kokių nors kvapų ir panašiai. Dėl susitikimų su e, sulaikytaisiais. Kaip jau, e, kaip KPK minėjo, tai yra svarbiausias mūsų struktūrų darbas. E, parlamento nariai galėtų organizuoti susitikimus su kalinių grupėmis, kai būtų galima e, rasti, gauti daugiau informacijos iš daugiau žmonių, tačiau tokiu atveju galbūt nebus galima gauti tokios jautros informacijos. Tuo tarpu e, sustikimai su pavieniais kaliniais turėtų vykti nedalyvaujant kalėjimo administracijai. Tačiau kaip mm, Supratote, tai yra labai jautrus procesas, tačiau tokio proceso metu galite rasti, galite, sakykime, gauti daugiau informacijos. E, taip pat e, gide kalbama apie darbą su vertėjais. E, trečiosiose šalyse bendraujant su e, kaliniais, dažnai pasitelkiami ir vertėjai ir gali sukelti papildomų iššūkių. Toliau dar vienas svarbus aspektas. Perinu prie paskutinės e, mūsų gydo dalies, tai yra tolesni veiksmai. Paprastai e, vizitai yra vienkartiniai, Todėl tolesni veiksmai turėtų būti gyvenami kitų struktūrų. Šiuo atžvilgiu labai svarbu e, ES atstovybė trečioje šalyje, kuri galėtų imtis tokių veiksmų. Taigi bendravimas su ES atstovybė yra labai svarbus. Taip pat e, jau pradedant vizitą, labai svarbu žinoti, kokie galėtų būti tie tolesni veiksmai be ES e, atstovybių, taip pat ir nacionalinės, e, nacionalinės struktūros, nevyriausybinės organizacijos ar e, institucijos taip pat gali įgyvendinti tuos tolesnius veiksmus. Tai gali padaryti ir parlamentai. Taigi diskusijos e, su parlamentais apie vizitus, apie tolesnius veiksmus taip pat yra labai svarbus. Taip pat svarbu bendrauti su žiniasklaida. Reikia identifikuoti žinią, kurią norite pasiūsti, tačiau taip pat nepamirštant ir konfidencialumo principų, kuriuos minėjau anksčiau. Pabaigai tikiuosi, kad e, šis gidas bus e, jums naudingas, organizuojant e, vizitus sulaikymo vietose lankantis trečiosiose šalyse. Taip pat šis gidas gali būti e, naudingas ES atstovybėms, kitoms e, delegacijoms. Galite šį e, gidą pareklamuoti ir kitoms struktūroms reikėtų paminėti, kad vizitai yra tiesiog priemonė, bet ne tikslas e, kaip o toks. Labai svarbu dirbti su kankinimo prevencija, e, panaudojant ir kitas e, priemonės, pavyzdžiui, kankinimų kriminalizavimas, kaip tai ketinama padaryti Italijoje. Taip pat reikėtų, pavyzdžiui, paminėti tarp tokių priemonių ir kalėjimo personalo apmokymus. Dabar norėčiau Jums parodyti video. Prašome. Out of sight, out of mind.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 Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Jakma Lijan. Tarptautinės rehabilitacijos tarybos kankinimų aukoms atstovas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ankstesniems kalbėtojams ir pradėti savo pasisakymą nuo skaidrės kurioje matote, koks turėtų būti požiūris taikomas į kovą su kankinimais. Mes irgi esame kaip reabilitavimo judėjimas prie to prisijungę. Tai yra integruotas požiūris į kovą su kankinimais, kaip matote. Yra prevencija, yra teisingumo sistemos reforma, holistinis reabilitavimas, prieinamasis teisingumas ir kova su nebaudžiamumu vienoje, viename rate. Nėra jokios hierarchijos ir nėra svarbesnių ar mažiau svarbesnių dalių. Tai yra tarsi planetos Saulės sistemoje, kur visos tos apvalios, apvalūs kūnai turi savo satelitus ir, pavyzdžiui, prevencijos atveju yra ir OPCAT, yra kitos institucijos. Holistinis reabilitavimas čia yra visas judėjimas susijęs su šiuo ratu. Taip pat turinti savo bazę ir darbo metodus. Tai yra kaip ir tokia didžiulė šeima, tokių, kurie pasisako prieš kankinimus ir kovoja su kankinimais įvairiais e, to kankinimo etapais. Reabilitavimas, kankinimo aukų reabilitavimas irgi turi savo ypatingą vietą, kadangi kalba eina apie kankinimų žmogišką įveidą, kas nutinka su visais tais žmonėmis, kurie yra faktiškai tik tai statistiniai duomenys, kas su jais nutinka, kai mes kalbame apie Amnesty ataskaitą, 100 daugiau, 120 valstybių, kur teigiama, kad 120 valstybių vykdo kankinimus arba daugiau nei šimte valstybių egzistuoja kankinimai. Taigi už viso tos lypi žmonės, pavieniai asmenys, visos bendruomenės, kurios yra naikinamos, kankinamos, nes kankinimo esmė yra sunaikinti. Taigi asmuo jo pasipriešinimas, jo išsakomos mintys ir idėjos. Dažnai kankinimais yra bandoma sunaikinti visą visuomenę, ne vieną asmenį, ne vieną individą. Ir kankinimų vykdytojo paskatos gali būti labai įvairios, pradedant politinėmis ir baigiant labai žemų korupcijos lygmenių ar kitais interesais. Ir visa tai skatina nebaudžiamumas. Nebaudžiamumas yra pagrindinis veiksnys, kuris skatina kankinimus. Ankstesni kalbėtojai kalbėjo apie kankinimus laisvės ribojimo vietose, kalėjimuose, o mes turime taip pat nepamiršti, kad kankinimai vyksta ir už tokių įstaigų durų. Daugelį regionų daugelį atvejų - Kongė, Meksikoje, įvairiose šalyse policijos pajėgos, para, sukarintos grupės kankina žmonės netgi jų pačių namuose. Šturmuoja namus, pradeda kankinti ten gyvenančius asmenys ir tada pradeda arešto procedūras. Rusijos federacijoje, pavyzdžiui, kankinimai vyksta sulaikius asmenį dar net neužfiksavus, kad tas asmo buvo sulaikytas. Taigi yra įvairių būdų, kaip vyksta kankinimai už uždarų durų ir nebūtinai, bet kur kitur gali vykti tokie reiškiniai. Kankinimai paveikia asmenį labai ekstremaliai. Jie turi medicininių, socialinių, psichologinių padarinių, taip veikia asmenį Dažnai kankinimai, taip vadinama falanga, turi ilgalaikių padarinių. Falanga, pavyzdžiui, gali turėti įtakos daugiau nei 20 metų žmogui ir netgi medicinos priemonėmis neįmanoma atkurti ankstesnės žmogaus būklės. Be sveikatos sutrikimų yra ir depresija, ir atsiribojimas nuo visuomenės, tą jausmą jaučia kankintas asmuo, jis e, faktiškai jaučiasi palūžęs ir e, kyla didžiulė savižudybių rizika tarp tokių žmonių. Taip pat yra ir kitas dalykas susijęs su visuomenė. Yra tokių surašytų ir nesurašytų taisyklių, kaip žmonės yra marginalizuojami, atmetami visuomenės, ypatingai, pavyzdžiui, išprievartautos, prievartavimo aukos arba bendrai kankinti asmenys dažnai įvairiose visuomenėse yra atstumiami. Taigi, kaip matote, tai yra didžiulis labai žalingas poveikis asmeniui ir kad būtų galima sugražinti žmogų į įprastinę, ankstesnę būklę, sugražinti į visuomenę, į gyvenimą. Čia reikalingas e, holistinis reabilitavimas. Tas holistiškas reabilitavimas yra susijęs su daugiadisciplininiu požiūriu. Tai yra ir medicininis gydimas tokio asmens, kuris buvo kankintas. Tai Taip pat yra ir psichologinė parama tam, kad asmuo būtų išgydytas nuo depresijos ir kitų susveikata susijusių problemų kyla. Taip pat yra ir socialinis aspektas, kai žmogų reikia sugražinti ankstesnę būklę kiek įmanoma būklę iki kankinimo veiksmo, nes labai dažnai žmonėms yra sudėtinga bendrauti su kitais, socialinė stigma dažnai juos ištinka gan ilgam laikotarpiui. Tai visa, visos tos problemos turi būti sprendžiamos ir holistinis reabilitavimas yra susijęs ir su teisiniais aspektais, žalos atlyginimo aspektais, nes kaip žinia, yra toks posakis, kad teisingumas gydo ir teisingumas veikia ne tik gydimo prasme, bet taip pat užtikrina ir garantijas atitinkamas ir taip reikalinga dėl to siekti teisingumo ir patraukti atsakomybę nusikaltelius, nes tai yra būdas užkirsti kelią kankinimams. Jeigu nebaudžiamumas ir toliau vyks, nebaudžiamumą turi sutvarkyti teisingumo sistema. Junktinių tautų konvencija dėl kovos su kankinimais labai aiškiai išdėsto žalos atlyginimo klausimus. Aiškiai yra pasakyta, kad e, tokia atsakomybė tenka valstybei kad valstybė turi pasirūpinti žalos atlyginimo reabilitavimu ir tokios mens kitų elementų atkūrimu, tam, kad kankinimus išgyvenęs asmo galėtų grįžti į normalų gyvenimą, bet kol kas reabilitavimas dažniausiai vyksta be valstybės paramos ir dažniausiai tam nėra skiriamas joks finansavimas. Kankinimo atvejai, kurie ES pasitaiko, pavyzdžiui, dėl migrantų didelio kiekio konfliktinėse zonose, tikrai yra tų atvejų labai daug ir mes neseniai paskelbėme kankinimų žurnale naujus duomenis. IECT, tokia organizacija skelbia šią knygą ir 27 procentai visų kankinimo aukų dažniausiai yra iš konfliktinių zonų. Kartais e, tas skaičius yra dar didesnis, net 70 procentų kartais gyventojų atvykstančių iš karo zonų susiduria su kankinimais. Taigi įsivaizduokite, kokio didžiulio masto yra ši problema, kai kalbame apie kankinimų aukas. Reabilitavimo centrai kurie dirba ECT, mūsų organizacijos pagalba. 75 pasaulio valstybėse veikiame. Europos Sąjungoje turime 50 reabilitavimo centrų, kurie dirba daugiausia su kankinimų aukomis iš pabėgėlių tarpo. Ir tuose centruose taikomas daugia disciplinis požiūris yra uh, suteikiami visi holistinio reabilitavimo elementai, kuriuos aš išvardijau. Tačiau šalia to yra suteikiami dokumentai, pateikiami dokumentai apie kankinimo aukas pagal Stambulo protokolą, tai yra jungtinių tautų dokumentas, kur vėlgi daugia disciplininis požiūris yra taikomas, fiksuojant kankinimo atvejus, kuomet da daktarai, psichologai, psichiatrai, teisininkai dirba kartu ir uh, pateikė tikrai labai svarius įrodymus, išsamius svarius įrodymus, kurie dažnai naudojami bylos, bylų svarstymo metu ir žalos atlyginimo atvejais. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad visuose reabilitavimo centruose mūsų organizacija dabar įgyvendina didžiulį projektą dėl bendros duomenų bazės parengimo, kur būtų sukaupta visa informacija, informacija, kuri dešimtmečius buvo laikoma įvairiuose tarpėse, įvairiuose įrenginiuose, dabar viskas bus sudėta į vieną domenų bazę, bus lengva joje ieškoti informacijos, atrinkti informaciją ne tik apie statistinius duomenis, bet taip pat ir pasikartojančių atvejų, tų atvejų geografinės vietos, amžiaus grupės ir panašiai. Taigi iš tiesų bus kur kas lengviau kovoti su nebaudžiamumu ir taip pat e, advokatams tokia informacija bus labai naudinga, nes tai yra labai svarūs įrodymai, jeigu jie surenkami yra ir tinkamai pristatomi bylos svarstymo metu. Taip pat e, norėčiau trumpai pakalbėti ir apie rekomendacijas, e, kurias pateikė nevyriausybinio organizacijų forumas praeitų metų gruodžio mėnesį. Ir kadangi čia atstovauju ir nedideliai nevyriausybinio organizacijų grupiai, kuri dirba kovoje su kankinimais, kovos su kankinimais rytyje, mes irgi pateikėme kelias rekomendacijas, kurias aš trumpai perskaitysiu. Taigi rekomendacijos, pagrindinės rekomendacijos iš nevisybinio organizacijų forumo gruodžio mėnesį buvo štai kokios. Integruoti ES ir valstybių narių įsipareigojimus, naikinant kankinimus visose užsienio politikos srityje ir nulinės tolerancijos politika turi būti taikoma kankinimo atveju. Įtraukti trečiasis valstybės tam, kad jos įsipareigotų ir gyvendintų tarptautinės žmogaus teisų normas, ES veiksmų planas dėl žmogaus teisų, ES žmogaus teisų gairės, bendroje preferencijų e, GPS plus sistema, įtraukti valstybės imtis veiksmų prieš kankinimus netinkamą elgesį, įskaitant ir Stambulo protokolo ratifikavimą. Taip pat pasirūpinti, kad būtų suderinta išorės ir vidaus žmoga, žmogaus teisų politika ES, taip pat pasirūpinti, kad veiksmingai būtų gyvendintas papildomas protokolas, taip pat aktyviai skatinti visapusišką gyvendinimą žmogaus teisų mechanizmo įgyvenimą ir tarptautinių baudžiamų teismų sistemos įgyvendinimą, SPT, Junktinių tautų specialas įsigaliotinis kankinimų klausimais, jo institucija yra svarbi. Taip pat pasirūpinti, kad kankinimų rizika ir veiksmai, netinkamo elgesio veiksmai būtų tinkamai įvertinti ES arba valstybėse narėse, bendradarbiaujant migracijos valdymo politikos srityje. Taip pat, kad būtų suteiktos subsidijos kovos su kankinimais organizacijoms taip pat legitimuoti žmogus teisų gynėjų darbą, pilietinių pilietinės visuomenės organizacijų darbą kankinimų srityje, taip pat pasinaudoti peržiūrėtų ES gairių dėl kankinimų 2017 metais gairėmis ir priimti, pritaikyti tarybos išvadas. Ačiū. Ačiū Jums už pateiktą informaciją. Dabar norėčiau suteikti žodį Elizabetai Edland iš e, Europos išorės santykių tarnybos. Trys minutės. Thank you, thank you. Ačiū, pabandysiu. Pirmiausia, noriu padėkoti už šio susitikimo organizavimą artėjant šiai svarbiai dienai. Jie tikrai nuspelno mūsų dėmesio. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų žodžius pasakytus pradžioje apie mūsų darbą. Taip, mes bandome stiprinti savo darbą kovojant su kankinimu, tai yra labai svarbis rytis ir kartu galime padaryti daug ką. Taip pat norime padėkoti parlament e, ekspertams už jų pasisakymus ir išsakytas mintis. E, norėčiau paminėti, kad pasirūpinimas aukomis yra labai svarbi kankinimo prevencijos dalis, nes tas pasirūpinimas aukomis yra ir stebėsena. Taip pat, jeigu, jeigu nematai nusikaltimo, tai taip daro poveikį ir tavo, ir visuomenėje, ir pasitikėjimą visuomenėje. Todėl turime dirbti daugiau informuodami žmonės apie šios klausimus. Ir daug ką galime čia nuveikti kartu. Čia yra daug vietos dirbti kartu. Išras veiksmų tarnyba iš tiesų yra užmesgus ryšius ir dirba su tarnybos organizacijomis, KPK, vyriausybinėmis organizacijomis ir mes bandome visi papildyti vieni kitų darbą ir koordinuoti mūsų taip pat komunikaciją tai galime padaryti, pasiekti daug daugiau, negu kad dirbtame atskirai. Pavyzdžiui, su KPK mes, esame, pad... mes diskutuojame apie bendrą komunikaciją, tai yra labai svarbus prieš mūsų žmogaus teisų dialogus, kuomet nuolat keliame kankinimų prevencijos klausimus. Taip pat puikiai bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, nes tai yra ne tik Svarbu paskaityti puikias ataskaitas, reikia suprasti taip pat, kaip ES gali padaryti geriausią poveikį šioje srityje. Taip pat mes remiame taip pat ir raginimus parlamento nariams panaudoti savo vaidmenį susitikimuose su kitais parlamentarais per jūsų misinės, kelti šios klausimus, kad būtų žinoma ši problematika. Jūs kaip parlamento nariai turite svarbu vaidmenį. Taip pat ir mes mielai e, prieš jūsų misijas padėtume koordinuoti e, šias temas. Daugelis iš jūsų yra girdėję EIVT e pasisakant šiomis temomis ir mes bendrome taikyti holistinį požiūrį prevenciją, stebėsime aukų apsauga, žalos atlyginimas, atskaitomybė. Iš NVO forumo išriškėja tai, kas vis dažniau kalbama tarptautiniu mastu, tai yra e, horizontalaus veikimo ES. Kankinimai neapsiriboja pavieniais atvejais. Visuomenė mano, kad kalbama dažnai, kad kankinimai pasitaiko tik tai blogiesiems. Tačiau kai išgirsti tokius žodžius iš e, aukšto lygio pareigūnų, labai svarbu pasipriešinti jiems ir juos paneigti. Bet kas gali atsidurti e, blogoje sistemoje ir tapti e, kankinimo subjektu, objektu. Ir juk iškės tokiems atvejams dažnai gali pagalvoti, kad tai galėčiau būti aš ar mano giminaitis. E, todėl daug svarbiau dirbti darbą politiniu lygmeniu, o politikai turėtų suprasti, kad jie gali prarasti balsų, jeigu nieko nedarys, arba gali gauti daugiau balsų, jeigu spręs šias problemas. Ir kalbant apie migraciją, reikia būti e, jautriems taip pat galimai, galimiems kankinimams, e, identifikuoti žmonės, kuriems kyla didžiausias rizika, kaip čia buvo sakyta, daug žmonių atvyksta į mūsų šalis ir jie gali tapti jau e, kankinimo objektais, tau svarbu to nepamiršti. Nėra vieno sprendimo, paprasto sprendimo priklauso viskas nuo šalies, KPK savo ataskaitose rašo, kad naujų kalėjimų statymas galbūt gerai, bet tai nėra vienintelė panacėja. Ji nesprendžia e, perpildytų kalėjimų e, problemas, nes tuščios vietos tuščios ilgai nebūna. Taigi reikia sistemingai dirbti ir per mūsų žmogaus teisų dialogą, realybę paramą. Atsiprašau, nematau komisijos atstovų e, čia Na, kaip viena didžiausių, kaip Europos Sąjungoje mes esame vieni didžiausių rėmėjų kovos su prieš kankinimą. Aišku, mes norėtume, kad ir daugiau e, institucijų prisidėtų prie to. Ir mes nenorime savo darbo menkinti, bet e, tai paramai yra daug daugiau vietos. Ir čia buvo minėta, kad valstybės yra atsakingos už kankinimo auką kų apsaugą. Dėja, matome, kad daugelie šalių žmonės yra persikaina už tai, kad jie bando apsaugoti kankinimų aukas. Na, taigi trumpai norėčiau paprašyti parlamentą iš nuolat įtraukti šį draugą klausimą į savo diskusijas, nes Reikia kalbėti su visuomenė ir informuoti visuomenę apie tai, kad šis, ši, ši problema kainuoja labai daug visuomeniai ir e, pasitikėjimui joje. Ir dar kartą noriu paraginti Europos parlamento narius pasinaudoti savo galimybėmis vaidinti vaidmenį ir šioje srityje, o mes pasidėsime jums kiek galėsime. Atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek ilgiau negu tris minutės. Ačiū, dabar Suraja. Ačiū. Tai, apie ką Jūs kalbėjote, buvo labai įdomu. Būtent e, aš dirbu ties to, kaip apibriežti kankinimą. Kankinimas gali būti tiesiog tavo E, buvimas netinkamoje etinėje grupėje, tai gali būti kankinimas visą gyvenimą, tavo teisės gali būti pažinėjimas visą gyvenimą. Gali būti kančia jaustis antrailių piliečių, e, gali būti kančia atsibūsti kiekvieną dieną ir suvokti, kad neturi minimalių gyvenimo sąlygų tai taip pat yra kankinimas. Galbūt tu tokį gyvenimą gyveni nuo savo gimimo. Kankinimas yra taip pat patirti tokius kančias e, iš kartos į kartą. O kaipgi su kaliniais, kalėjimuose, kurie neturi teisės balsuoti. Tokiu būdu yra atimamos žmogiškosios vertybės. Ką įdomu mes darome tokiais atvejais. Na, po dviejų minučių man reikia eiti į kitą posėdį, bet mano darbuotojai yra čia salėje ir jie pasižymės jūsų atsakymus. Dar vienas klausimas yra, ką jūs esate minėję, kad reikia vertinti ir rizikos veiksnius per e, ilgesnį darbą. Tai norėčiau sužinoti, gal jūs galite pateikti pavyzdžių, šiuo metu, kokius šiuo metu išvelgėte rizikos veiksnius. Taip pat turiu klausimą apie situaciją Meksikoje, nes Meksika buvo paminėta čia. Ar galite daugiau papasakoti apie ten vykstančius procesus? Labai ačiū Jums už jų pasisakymus, tačiau dėja turiu išeiti. Bene. Allora, abbiamo questo problema. Che... Mes susidurime su štai kokia problema. Vertimas bus užtikrintas dar 10 minučių. Jeigu leisite, norėčiau užduoti tik vieną klausimą. Gal galėsite pateikti savo komentarus, komentaro. Turiu omenyje tai, kad Prasidėjus migracijos kriziai padidėjo ir mūsų apsilankimo sulaikymo vietose skaičius. Ar sutinkate su tuo? Kiekvienam suteiksiu po 2-3 minutės, kad galėtumėt sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Pradėsiu nuo e, pono Kelly. Prašome. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo klausimų, e, kurie, kuriuos uždavė ponia Post. Be abejo, jeigu e, su žmonėmis e, yra blogai elgiamasi, dėl to, kad jie, sakykime, priklauso tam tikrai grupiai, yra viena dalyka – yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra tokių žmonių kankinimas vien dėl to, kad jie priklauso tam tikrai rasiai arba yra, sakykime, tam tikros mažumos nariai. E, pasižymi, sakykime, e, vien tam tikrą seksualinę orientaciją, išpažįsta vieną ar kitą religiją. Aišku, KPK visada atkreipia dėmesį į tokius dalykus. Atlikdam, at, kai komitetas atlieka savo tyrimus. Aš nekomentuosiu e, neteiksiu komentarų dėl kalinių teisės balsuoti. Tai yra tikrai jautrus klausimas. E, konkrečiai kalbant apie vieną ES šalį, tačiau dėje tai nepatenka tiesiogiai į KPK mandatą dėl rizikos veiksnių. Kalbant apie pagrindinius rizikos veiksnius, kuriuos KPK identifikavo, tai e, jie yra susiję su tuo, kad kai nėra, sakykime, tinkamai numatytų saugiklių arba kai tie saugikliai nėra tinkamai gyvenimo praktikoje. Kai asmuo netenka savo laisvių, e, Labai svarbu, kad tie žmonės galėtų apie tai informuoti kitus, kad jiems būtų suteikta galimybė pasinaudoti e, advokatų pagalba, ypač policijos apklausų metu, ir kad jiems būtų suteiktos tinkamos medicinos paslaugos, bei e, kad tie asmenys būtų tinkamai informuoti. Jeigu tok, tokie dalykai nėra užtikrinti, e, susidaro tokios situacijos, kai žmonės yra laikomi E, sulaikymo vietose slaptai. Ir kai slaptai asmenys yra e, laikomi sulaikymo vietoje, kyla didžiulė rizika, kad su žmonėmis bus netinkamai elgiamasi arba kad jie bus e, kankinami. Taigi per pastaruosius 27 darbo metus mes, mūsų komitetas KPK nuspre, įsiaiškino, kad rizikos veiksniai dažniausiai yra susijęs su tuo, kad trūksta e, teisų ir laisvų apsaugos saugiklių arba kai tie saugikliai nėra tinkamai gyvendinami. KPK visai neseniai e, nusprendė skirti dėmesį e, migrantų su, e, laikymo vietose. Pavyzdžiui, visai neseniai mes laikėmės, lankėmės Italijoje, Lampedūzoje, tačiau ataskaita dar nėra baigta ruošti. Tačiau tikrai mums šis klausimas yra labai svarbus. Tai yra, mm, e, kad kyla e, pavojus, kad su žmonėmis bus blogai elgiamasi ar jie bus kankinami jiems migruojant. Žinia, kad daug veiksmų yra ėmusis ir Europos išorės santykių tarnyba. Ir e, tokiu būdu ateityje mes galėsime geriau stebėti sąlygas e, e, migrantų laikymo vietose. Taigi tie galėtų būti tai Tiek galėčiau pasakyti šiuo klausimu. Ačiū. E, trumpai dėl e, pažeidžiamų asmenų. Tai yra tikrai labai svarbus e, klausimas. Mes tengiamės atlikdami stebėseną ir rengdami stebėsenos programas atsižvelgti į savybės e, ar charakteristikas, kodėl žmonės tampa pažeidžiami e, dėl sulaikymo vietų. Daug kas priklauso nuo šalies teisinės struktūros arba nuo administracijos. E, dažnai už šalies kalėjimus atsakinga arba ministrų, e, e, vidaus reikalų ministerija arba gynybos ministerija. Ir tokiu atveju e, kankinimų pavojus arba rizika yra daug mažesnė. Todėl, kalbant apie rizikos veiksnius, nereikėtų apsiriboti tik tai apie riziką, kuri kyla sulaikymo vietoje. Dėl migrantų laikymo vietų, tai vėlgi e, visa tai turėtų būti įtraukta į e, naujus e, nacionalinius planus. Žinia, žinau, kokia yra situacija yra Italijoje, kaip yra stebimas, sakykime, Balkanų migracijos kelias. Šiuo atžvilgiu bus paviešinta ataskaita. Reikėtų paminėti, kad yra parengtos e, gairios dėl apsilankimų e, migrantų laikymo vietose ir tos gairės galėtų būti jums e, naudingos. Ačiū, aš norėčiau pratesti mintį dėl migracijos Europoje. Visai neseniai buvo parengta speciali ataskaita susijusi su ES teisės aktais. Ir tuo. E, kaip ne, neteisingai elgiamasi su migrantų srautais, pradedant nuo e, aukų identifikavimo. Jeigu aukos nėra tinkamai identifikuojamos, jos nėra nukreipiamos e, tinkamos paslaugoms gauti. Taigi dabar labai svarbu yra spręsti ankstyvo e, kankinimo aukų identifikavimo klausimą. E, E, prie šalių sienų taip pat organizuoti mokymus e, šiuo klausimu. Žinau, kad EASO ir kitos institucijos tuo užsijama. Tačiau to nepakanka, tai yra lašas jūroje, lyginant su problemos mastais. Problemų, su kuriamis susiduria kankinimo aukos. Tačiau vienas veiksmas gali paskatinti kitą veiksmą. Jeigu auka bus identifikuota, tačiau nebus nukreipta atitinkamos paslaukoms gauti, tai nebus gerai. Taigi turi būti e, auka identifikuota, e, jai turi būti suteiktos e, e paslaugos, tuo tarp ir į visą šį procesą turi būti pajungtos visos atitinkamos institucijos. Į, jos turėtų daugiau dėmesio skirti tiem žmonėms, kurio, kurios, kurie atvyksta į ES. E, e, mes esame e, parengę šią ataskaitą. Su, su jie jūs galite susipažinti. Ten kalba eina apie prieglopščio prašymo procedūras skirtas kankinimų aukoms. 20 sekundžių. KPK taip pat yra parengusi tokią faktinę lentelę susijusią E, su migrantais e, sulaikymo vietose. Šią faktinę lentelę galite rasti mūsų internetinėje svetainėje. Dėkoju, ačiū Jums visiems, ačiū už e, dalyvavimą diskusijose, Jūs pateikėte daug informacijos naudingos mūsų darbams. Mes stengsimės kuo glaudžiau bendradarbiauti, nes būtent tokio bendradarbiavimo mums ir reikia. Ačiū vertėjams, kurie sutiko dirbti ilgiau. Kitas mūsų posėdis įvyks Liepos 12 dieną. Geros popietės visiems.